Noriu paprašyti leisti man jos išdėstyti iš eilės. Pirmiausia, aš kreipiuosi visą parlamentą, aptarnėsime po pietų admitų Haider atvejai skubos tvarka. Šis klausimas įtrauktas į darbo tvarkę po pietų. Prašau kolegas patikėti, pritarti man, aš pasiūlysiu štai tokią procedūrą. Mano kolegos puikiai žino šį atvejį. Aš jais pasitikiu ir girdėjau, kad atvejis, šis atvejis bus greitai išspręstas. ES paskirti atstovai dirba, kad pasiektų pozityvų sprendimą, todėl reikėtų išbraukti šį klausimą iš darbo tvarkės nes tolesnė diskusija užkirstų kelią diplomatiniams pastangoms. Aš ypač kreipiuosi į šį parlamentą, prašau išbraukti šį klausimą iš darbo atvarkės ir tai padėtų šį atvejį išspręsti labiau negu diskusija čia. Po to norėsiu pateikti antrą pranešimą dėl posėdžio tvarkos. przewodniczący, ja nie, ja nie mam przekonania. Pone pirmininkė, aš nesu įsitikinęs, kad galime tai dabar aptarinėti. Man atrodo, kad per vėlų dabar aptarinėti tokį klausimą, nes sprendimą jau priemėme. Todėl man sudėtinga būtų dabar pradėti diskusiją šiuo klausimu. klausimu. Pirmininkas Daulis. Pirmininkė, noriu pritarti Martino Šulco pasiūlymui. Darybos, kurios dabar vyksta, yra sunkios ir subtilios. Kalbame apie situaciją moters, kurie atsidūrė sudėtingoje politinėje situacijoje ir kad galėtume rasti sprendimą, reikia stengtis daryti viską, kad nekeltume pavojus, pavojus tam sprendimui, todėl prašau parlamentą pritarti šiam pasiūlymui. Ponas Portas taip pat paprašo žodžio. Aš tai, ką norėčiau pasakyti vyksta svarbus diplomatinis darbas. Tačiau ta moteris jau 33 dienas badauja, ji dabar yra ligoninėje Aminatų Haidar. Ji kovojo už pagrindinės žmogaus teisės ir būtų siaubinga, jeigu mes dabar nuspręstume jos klausimą išbraukti iš darbo tvarkės. Ačiū. Ponės ir ponai. pagal taisyklę numeris 140 mes galime balsuoti dėl tokio pasiūlymo. Tai pasiūlymas išbraukti klausimą iš darbo tvarkės. Ir pagal 140 taisyklę mes galime balsuoti dėl tokio pasiūlymo. Todėl noriu paklausti, kas pasisakys už tokį pasiūlymą. Kas už tokį pasiūlymą? Lopes Agila, please. Ponas Lopes Agila. Ačiū pirmininkė. socialistų delegacijos Europos parlamente vardu aš dėkoju Europos socialistų demokratų alijanso vadovui už pasiūlymą, kuriam pritarė ir Europos liaudės partija. Nėra jokios abejonės, kad Europos parlamentas jau ilgai reiškia savo paramą poniai Haidar, jos gyvybei dabar kyla pavojus dėl bado streiko. Vis dėlto, kita vertus, dabar Europos parlamentas gali padaryti simbolinį žestą, tai yra paremti dėrybas su ta vyriausybė, tos valstybės, kurioje dabar ponia Haidar yra. Ji dabar yra Ispanijos teritorijoje. Pirmininkas pertraukė. Jums liko viena minutė. Taigi, dabar galime paremti diplomatinės pastangas, kurios yra dedamos. Ačiū kalbėtojui. Dabar prašau balsuoti pasisakyti prieš šį pasiūlymą. Pirmininkė, aiškiai pasakysiu, kad mano frakcija prieš šį pasiūlymą. Paaiškinsiu, kodėl. Ką tik pateiktas pasiūlymas, labai vėlai pateiktas šiandien, pateiktas netinkamų laikų. Be to, jeigu patvirtintume tokį pasiūlymą, tai būtų smūgis toms e, politinėms jėgoms, kurios rengia tokią rezoliuciją ir skiria tam daug laiko. Įvairios frakcijos kartu sunkiai dirbo, kad parengtų bendrą tekstą, kuriame atsispindi nuomonių įvairovė. To proceso metu ir paskutinio posėdžio sustikimo metu mes sugebėjome pasiekti bendros pozicijos. Taigi, būtų negerai pritarti tokiam pasiūlymui. Jeigu Europos parlamentas nepasisakys dabar šio svarbių klausimų, tai kadagi mes pasisakysime dėl jo. Ačiū. Ir gal... Ačiū Jums, ponė. Situacija aiški. Ponios ir ponai, mes balsuosime. Kas už tai, kad būtų patvirtintas pasiūlymas? Prašome pakelti rankas. Dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, aš kalbėsiu dėl darbo tvarkos. Aš prašiau žodžiu, bet man jo nesuteikia. Netiesa, kad Europos parlamentas patvirtino poziciją dėl ponios Haidar atvejo. 33 dienos bado streiko praėjo ir šiandien mes turėjome diskutuoti. Jeigu mes panaikinsime tą diskusiją, tai būtų tiesiog nemoralu. Ačiū. Dabar mes balsuosime. Ponės ir ponai, norėčiau pradėti balsavimą. Dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, aš prašau žodžio ir noriu kalbėti dėl darbo tvarkos. Parlamentas nekartą anksčiau yra nedviprasmiškai pasakęs, kad rūpinasi žmogaus teisėmis. Jeigu ponas Šulcas turi svarbios informacijos arba naujų faktų dėl Haidar atvejo, tai prašau jo pateikti tą informaciją, kad mes galėtume šiandien priimti sprendimą po diskusijų. Žodis ponui Šulcui, pirmininkė. Aš Europos parlamente dirbu jau daug metų. Savo frakcijos vardu esu atsakingas už žmogaus teisų klausimus. Man tai labai rūpi. Praeitą sekmanį labai daug diskutavau apie šį atvejį su Maroko užsienio reikalų ministru. Mes manome, kad greitai bus rastas sprendimas dėl ponios Haidar ir jos bado streikas baigsis. Nenoriu, nenoriu užkirsti kelio tam sprendimui. Nenoriu pasakyti nieko, kas būtų nenaudinga jai. Todėl apeliuoju į kolegas. Paro, e, susilaikykime šiuo metu nuo veiksmų ir tai padėkime tai poniai. Pirmininkas, ponės ir ponai, prašau jūsų dėmesio. Negalime tęsti diskusijų šio klausimu. Dabar kalbės paskutinis kalbėtojas. Ačiū pirmininkė. Aš labai nustebęs, taip kaip sakė ponia Bilbao. Vakar gal tris valandas kalbėjome apie šį klausimą. Jeigu ponas Šulcas turėjo tų žinių jau nuo sekmadienio, tai jis turėjo mums viską atskleisti. Vakar atskleisti prieš aptariant rezoliuciją, bet jis to nepadarė. Pakartosiu, vakar po pietų diskutavo įvairių frakcijų atstovai, mes susitarėme, paruošėme kelią e, kompromisui ir tai, ką jūs sakote, yra netiesa. Mes turime prisimti atsakomybę, tai yra parlamentas turi paskelbti rezoliuciją dėl Haider. Aš atmetu pasiūlymą nutraukti šias diskusijas. Ačiū, toliau ponas Tenok. Is... Matome, kad e, parlamentas iš tikrųjų susiskaidė, nes tema labai delikati. Taigi aš prašyčiau atidėti šį balsavimą iki trečios valandos tam, kad galėtumėm pasitarti frakcijose su partijomis ir galų gale pasitikslinti apskaitai, kas vyksta Marokė. Uh, uh, proszę Państwa, zebraliśmy wszyscy. Pone ir ponios, mes Išklausėme įvairiausių komentarų, pastabų. Dabar turite maždaug išsamų paveikslą ir pagal 104 procedūrinių taisyklių punktą. Dabar teikiu balsavimui šį pasiūlymą. Yra konkretus pasiūlymas šią temą, tai yra nediskutuoti šios temos šiandieną. Kas už tokį pasiūlymą? Pakelkite rankas kas už tai, kad nediskutuotumėm šią temą, kad išbrauktumėm ją iš šios dienos darbo atvarkės. Labai ačiū. Kas prieš tokį pasiūlymą? Ačiū. Susilaikė. Na, teks pasitikrinti elektroniškai. Pradedu elektroninį balsavimą. Taip. Ar visi jau prabalsavote? Balsavimas baigtas. Taigi, 249 už, 163 prieš, 135 susilaikė. Pasiūlymas patvirtintas. Tai yra procedūrinis pasiūlymas, kurį patikė pana Šulc. Pirmininkė. Aš atsiprašau, kad dar kartą provokuoju šios rūmus, atsibandau kantrybę. Dėl balsavimo sąrašo. Balsuoti yra teikiamas taip pat subsidarumo principas. 117 straipsnio pagrindu aš siūlyčiau, kad šis klausimas būtų atidėtas, dėl jo nebūtų balsuojama iki kitos sesijos tam, kad galėtumėm patikrinti, ar tai yra primtina. Mes šiame parlamente, man atrodo, sutarėme, kad subsidiarumo principai, kaip ir e, esminių teisių principai, turėtų būti gerbiami, turėtų būti išlaikomi. Taigi, E, pasakyti šią klausimą dabar nėra labai e, net ir prasminga savo kolegoms iš Italijoms. E, norėčiau pasakyti, kad tai yra jų vidaus debatai, o ne europiniai debatai. Ir mes be abejo pasakome už pluralizmą, už demokratiją, bet nėra prasmės teikti tokio tipo rezoliucijos bent jau šiuo laiko momentu. tiesą sakant, mane gana stebina, kad esama frakcijų. kurios pasisakydamas už demokratiją nepripažįsta demokratinio principo, tai yra leisti pasisakančiam baigti savo kalbą. E, taigi pagal 177 straipsnį turite dalį mes uh, galėtumėm atidėti šį balsavimą iki kitos sesijos ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tas klausimas dar bus aktualus. Labai ačiū. Taigi, turiu konkretų pasiūlymą. E, Pane Šulis, užsidėkite ausinės. Aš turiu pasiūlymą. Pradėkime balsuoti dėl biudžeto, o po to bus balsami dėl kitų punktų. Mes prieisime ir prie šio punkto antrojo balsavimo dalyje ir visi per tą laiką galės apsvarstyti pirmininko Šulco pasiūlymą ir tada jau galėsime balsuoti šio klausimu. O dabar aš tikrai norėčiau, kad pradėtumėm balsavimą dėl biudžeto. E, pan, pan Poselt, pan Poselt, point of order, bardzo proszę. Panas Poselt, dėl darbo tvarkos. Trumpai. Na, e, kad jau pradėjome kalbėti apie netidėliotinus dalykus, e, vakar kalbėjome apie pasakymų laiką e, skiriamą tokiais atvejais ir kaip paskirstyti tą pasakymų laiką. Mano pasiūlymas būtų, kad būtų skirta valanda vien tiem tokiam skubiai iškilusiam netidėlioniam atvejam svarstyti. Kągi mes pasvarstysime jūsų pasiūlymą. O dabar, ponės ir ponai, pradėsime balsuoti dėl pono Vega ataskaitos. Darbo tvarkė.